So, dear colleagues. Na kągi, gerbėjai kolegos. Man pasirodė, kad komunikacija tarp įvairių, įvairių Europos parlamento komitetų Europos parlamente nėra pati sklandžiausia, vis tiek manau, kad reikėtų dabar pradėti mūsų viešuosius klausimus dėl ekonominės nelygybės ES priežasčių, pasiekmių, padarinių ir e, to, kaip galima būtų tai reaguoti. Ir aš suteiksiu galimybę dabar mūsų svečiams pasisakyti. Ir pirmasis kalbėtojas yra uh, Mark Persson, kuris atstovauja ABPO, e antroji kalbėtoja Kate Pickett, ji e, yra epidemiologijos profesorė iš Jorko universiteto ir trečiasis svečias yra Mark DeVos, Gento universiteto profesorius, kuris užsieima darbo teisę ir tarptautinių užimtumo klausimais. Dėkojame Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Jums tikriausiai yra žinoma, kad ekonomikos finansų e, krizė ir politinis atsakas į ją paveikė neligybę ES, kuri po to, kai prasidėjo finansų krizė, smarkiai padidėjo. Didėjantį neligybę taip pat paveikė ir piliečių nuomonę apie ES nes jie, nemažai, nes jie tikėjosi iš politikų konkrečių sprendimų. Šiame kontekste mes manome, kad ir ekonomikos reikalų komitetas, ir užimtumo komitetas, kuris dalyjasi su mumis kompetencija šioje srityje, turėtų skirti pakankamai dėmesio neligybės klausimui ir tam, kaip galima būtų į ją reaguoti. Aš norėčiau pasveikinti pas mūsų atvykusius svečius, jie kalbės e, tą tvarką, kurią aš jūs pristačiau ir pirmasis kalbėtojas, kaip minėjau, Mark Person. Dėkoju, puiku, ponia pirmininkė, taip pat e, aš esu iš EBPO da, ir ten aš dirbu neligybės ir galimybių centro. Ir aš kalbėsiu apie, skirting, apie pajamų neligybę, ne vien dėl to, kad tai yra svarbiausias neligybės aspektas, bet ir dėl to, kad mes turime daugiausių duomenų apie tai. Ir galima be abejo galvoti apie tai, kodėl taip yra. Na, reikėtų prisiminti 20-ojo amžiaus pabaigą, nes būtent tuomet buvo pradėta galvoti apie tai, kaip mes matuojame neligi, pajamų neligybę pasaulyje. Ne, Mes pabandėme tuomet pradėti domėtis šią temą ir iki, paaiškėjo, kad iki 2008 metų niekam iš tikrųjų nerūpėjo pajamų neligybė. O 2008 metais pagaliau, pagaliau atėjo supratimas, kad tai yra svarbu. Ir mes pastebėjome, kad jau ilgą laiką pajamų neligybė labai smarkiai didėjo. Pirmojoje skaidrėje jūs matote neligybę šiuo metu sunku yra pasakyti, kaip yra, yra apskaičiuojama, naudojant džinį koeficientą. Ir galima sakyti, kad kai, kai, kai uh, tas koeficientas uh, yra lygus 0,25, tai jisai nelygybė yra pakankamai patogi ir, ir po to didėjant tam koficientui neligybės suvokimas taip pat tampa aštresnis. Jūs matote, kad šioje skaidrėje, kad Jungtinėje karalystėje neligybė yra gan didelė, nors kur kas mažesnė nei už ES ribų. Svarbu yra pasakyti tai, kad neligybė jau ilgą laiką didėjo beveik kiekvienoje šalyje. Taip yra kelios išimtis, bet daugumoje pasaulio šalių neligybė pastruoju metu smarkiai didėjo. Nuo 1985 metų mes pastebėjome, kad turtingiausiųjų pajamos padidėjo 55 procentais re, realiais skaičiais, o po, mažiausias pajamas gaunančios grupės pajamos padidėjo tik 15 procentų. Ir ta, Galima būtų sakyti, kad dar prieš 30 metų turtingi, turtingiausio žmogaus turtas uh, buvo septynis kartus didesnis nei uh, vargingiausių turtas. Šiandien ta, tas rodiklis yra di, kur kas didesnis. Uh, šiandien uh, turtingiausia yra dešimt kartų turtingesnė nei uh, skurčiai gyvenantis uh, žmonės. Ir uh, Ir mes matome šioje skaidrėje, kad daug kas pasikeitė, kad tikimybė gyventi skurde padidėjo, ypač jeigu jūsų, jūs esate tam tikro amžiaus, turite vaikų. Ir akivaizdu, kad reikia daugiau dėmesio skirti neligybei. Ir labai sunku yra žmonėms įveikti neligybę, ypač tuo atveju, jeigu jie turi vaikų. Ir neligybės poveikis šalies ūkiui e, taip pat yra a, a, pakankamai didelis. Galima pradėti gilintis kod, į klausimą, kodėl didėja neligybė. Ir čia yra įvairių priežasčių. Pirmiausia, da, užimtumas. Taip, užimtumo situacija keičiasi ir kai kurie da, žmonės yra labiau, o, tikimybė, kad jie turės gerą darbą, yra didesnė. Ir tai, kad šiandien žmonės gali dirbti ne visą darbo dieną, pavyzdžiui, taip pat prisidėjo prie neligybės. Dar vienas a, svarbus veiksnys yra tai, kad paskirstimas. A, yra netoks veiksmingas kaip praeitėje. Tai nereiškia, kad mes mažiau išleidžiame pinigų mokesčiams ir socialiniai apsaugai, bet mūsų mokesčių sistema yra tokia, kad ji nemažina neligybės. Tai reiškia, kad me, mums prastai sekasi paimti iš turtingų ir atiduoti e, skurdesniems. Trečias veiksnys yra technologiniai pokyčiai ir žmonės, kurie da, turi da, reikiamų įgūdžių, yra mažiau linkę skurstiniai tie, kurie jų neturi. Ir e, tai taip pat prisidėjo prie neligybės didėjimo. Yra ir dar vienas veiksnys, tai yra socialiniai pokyčiai, tai yra tai, pavyzdžiui, kad kad vis daugiau vienišų tėvų e, šiandien augina vieni vaikus arba kad keičiasi apskritai šeimos struktūra. Yra ir veiksnių, kurie e, mažina neligybę, pavyzdžiui, yra geresnės įsilavinimo lygis. Ir kuo ilgiau žmonės mokosi, tuo geriau tiem žmonėms vėliau sekasi įveikti neligybę. Dar vienas svarbus veiksnys tai yra moteris. Šiandien daugiau moterų dirba ir mažėja vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas, nors dar čia daug ką reikėtų padaryti. Bet iš esmės tai sumažino bendrą neligybę. Jei moteris da, būtų dirbusios taip, kaip jos dirbo šiandien, taip, kaip jos dirbo 90-mečio vidury, tuomet neligybė būtų buvus dar perpus didesnė nei šiandien. O dabar labai trumpai norėčiau pakalbėti apie tai, kaip šis didesnė socialinė lygybė veikia mūsų visuomenė įveikia ir mūsų ekonomiką, ir e, socialinius klausimus, ir politiką, ir etinius pasirinkimus. Aš kalbėsiu apie politiką šiandien. In fact, look, find... Ir tos šalis, kurios, e, aš kalbėsiu apie ekonomikos e, poveikį, neligybės poveikį ekonomikai. Mes pastebėjome, kad tose šalise, kur neligybė yra didesnė, ekonomikos augimas taip pat yra lėtesnis. Ir mes pastebėjome, kad jeigu neligybė didėja vienų džinį taškų, tuomet e, bendrasis BVP rodiklis vienam gyventojui e, sumažėja 0,12 procento per metus. Taigi tai yra pakankamai didelis poveikis. Kodėl taip yra? Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad Taip yra dėl, keturi, e, taip yra dėl tų, kas gauna maž, e, kad tai tokia situacija susido, e, paveikia tai, kiek žmonių gaus, gauna mažiausią pajamų. Ir čia švietimas gali suvaidinti svarbų vaidmenį. Mes žinome, kad skurde gyvenantis asmenys mažiau yra e, linkę, ma, rečiau, mažiau dalyvauja švietimo sistemoje. Ir tai įtakoja taip pat jų galimybės įsidarbinti. Ir čia reikia kalbėti ir apie švietimo kokybę. Nes visi šie veiksniai įtakoja žmogišką kapitalą. Ir būtent nuo, nuo to ir priklauso ekonominis augimas. Ir mes matome, kad įsivyšiusiuose šalyse Išsivyščiusiuose šalyse mes matome da, kitokią situaciją nei besivyščiuose šalyse. Ir išvados pagrindinės būtų štai tokios užimtumas, bet ne bet koks užimtumas. Ne e, darbas ne visą darbo dieną, darbas ne pagal standartinės sutartis yra tikri spastai. Tai reiškia, kad mes turime daryti viską, kad žmonės galėtų gauti gerą darbą, o ne bet kokį darbą. Antra išvada yra susijusi su to, ką aš prieš tai sakiau apie moteris. Kuo daugiau moterų dirbs ir kuo uh, mažesni bus vyrų ir moterų skir atlyginimų skirtumai, tuo geriau mums seksis mažinti neligybę. Ir trečioji išvada yra didesnis dėmesys švietimui ir įgūdžių stiprinimui. Ir paskutinė išvada yra tokia, mes tikrai galime dar padaryti daugą, bent jau tam tikrose valstybėse narėse, koreguojant mokesčių sistemą ir galvojant apie tai, kaip ji galėtų prisidėti prie neligybės mažinimo. Ir čia aš pirmiausia noriu pasakyti ne tai, kad reikia rinkti daugiau mokesčių, bet kad tie mokesčiai turi būti renkami uh, pagal tam tikrą geriau patikslintą uh, modelį. Ačiū, ponė Pirson. Toliau mūsų antra viešinė, ponė Pikit, prašom. Ačiū, tiesiog noriu uh, pačiu laiku pasakyti labas rytas, ačiū už galimybę apibūdinti jums e, neligybės poveikį ir problemų sprendimo būdus. Aš daug laiko kalbuosi su visuomenė apie statistikos tyrimų rezultatus. Tačiau jeigu suprantate šį grafiką, tai suprastate viską, ką jums papasakosiu. Neligybė atsiranda kaip svarbiausia problema po globalinės finansinės krizės. Ir tai yra svarbiausia problema tiek turtingoms, tiek, tiek skurdžioms šalims. Neligybė sukelia ekonominį nestabilumą, suardo socialinę audeklą, pakerta socialinę sanglaudą, kenkia gyventojų sveikatai ir yra kliūtis taikant e, gerą strategiją aplinkosaugos rytyje. Neligybė neleidžia e, klestėti bendruomenėms, individams, tai didant na, salės hierarchijos svarbą, statuso klasės svarbą ir dėl to labai daug problemų, kurios e, ir bendros e, skurdžiose bendruomenėse pasireiškia visuomenėse, kur yra didelis pajamų skirtumas. Ir nors nelygybės poveikis didžiausias e, skurdžiai gyvenantiems, netgi ir geriau gyvenantiems e, turi poveikį, nes tai panaikin, sunaikina bendrą e, socialinę, socialinę auglėtą. Ir iš tiesų dėl to, kad dauguma, didelė dauguma, o ne tik skurdžiai gyvenantis patiria skurdumo poveikį, nelgybės poveikį. Skirtumai tarp visuomenių yra dideli skirtumų mastas rezultatų prasme skiriasi, tačiau bet jos varijuoja nuo dviejų iki dešimties kartų tarp neligių visuomenių palyginti su lygiomis. Ir nors e, turtingose šalise nelygybė susijusi socialiniu nelygumu, nelygybės mažinimas yra vienas svarbesnių žingsnių kurių gali išvengti mūsų šalis, kad pagerintų visuomenės gerovę. Didelis, daug duomenų rodo, kaip e, dideliai pajamų skirtumai e, paveikia neigiamai visuomenę. E, neligybė paveikia sveikatą. Lygiai, lygesnėse visuomenės gyvenimo trukmės E, sveikatos padėtis yra geresnė, tačiau priešingai e, nutukimas, e, protinės rygos ir taip toliau pasireiškia labiau neligiose visuomenėse. Socialinė įtrauktis, socialinis kapitalas yra geresnis lygesnėse šalise, moterų padėtis geresnė ir E, nusaibės nusikaltimų ir e, žmogžudyščių didėja, didėjant neligybei. Kaip Markas sakė, neligybė paveikia ir vaikų gyvenimo galimybės. INCEF indeksas dėl vaikų gerovės daug aukštesnis lygesnėse visuomenėse, švietimo lygis didesnis, mažiau žmonių nedalyvauja švietime. Mažiau mergaičių tampa motinomis anksti. E, tačiau neligiose visuomenėse ir e, galimybės yra nevienodos. Tačiau čia svarbu ne tik sveikata ir socialinės problemos. Kaip minėjo Markas, vis daugiau suprantama, kaip neligybė paveikia ekonominę pažangą ir stabilumą. Ir vis daugiau ekonomistų, skaitant Nobelio premijos laureatus, į tai atkreipia dėmesį. Skurdo mažinimui pagalį kiša pajamų neligybė. TVF sako, kad e, neligybės mažinimas ir augimo skatinimas yra to pačio medalio dvi pusės. Tai reiškia mažesnį augimą, vis daugiau atsiranda bumo ir žlugimo ciklų, žmonės tampa pažeidžiamesni krizėms. Pasaulio lyderiai dabar daugiau dėmesio skiria neligybei negu anksčiau ir pradame suprasti, kaip neligybė trukdo pereiti prie tvaresnės ekonomikos, nes konkuruojama dėl statuso, didėja vartojimas, didėja įsiskolinimas dėl vartojimas. Lygios visuomenės geriau paskirsto turtą, jos daugiau perdirba e, e, ir pasaulinis žmogaus gyvenimo indeksas yra geresnis. Verslo lyderiai daugiau vertina tarptautinius e, aplinkosaugos sutarimus ir mano, kad vyriausybės turi jų laikytis. Dešimtasis tvaraus vystimosi tikslų tikslas yra mažinti neligybę tarp šalių ir jų viduse. Ir 10 dienas tikslas iki 30 metų pasiekti pajamų augimą tarp žemiau, prašiau gyvenančių 40 procentų. Prioritizavimas yra, prioritetas yra skirti, kovoti su neligybė tam, kad būtų užtikrintas vystimasis tiek turtingose, tiek skurdžiai gyvenose šalise įtrauktinai, kad galima būtų siekti įtraukties ir visų žmonių gerovės. Pajamų skirtumą galima mažinti dviejopai - perskirstant per mokesčius ir išmokas ar mažinant apmokestinimo ir pajamų uh, skirtumus. Uh, dirbdami kartu su Wilkinsonu mes nustatėme, kad didesnė lygybė daugiau naudos teikia visuomeniai, ar tai pasiekėme vienaip ar kitaip. Nesvarbu kaip, kaip užtikrinti didesnį lygybę, svarbiausia ją užtikrinti. Apskritai, didesni mokesčiai, kur aš noriu, buvo anksčiau taikyt, taikomi mokesčių rojų naikinimas, kad e, turtingieji ir didelės bendrovės nevengtų mokesčių mokėti yra labai svarbu. Ir tik tai sąjungos mastu galima užtikrinti tokį bendradavimą. Mokesčių vengimas ne tik didina lygybę, tai reiškia, kad didesnė dalis viešų išlaidų turi būti finansuojama iš pa, pa, mažiau pajamų gaunančių mokesčių mokėtojų. Tai reikia keisti. Tačiau yra kitas būdas, kaip užtikrinti didesnę lygybę e, įmonių ir visuomenės gyvenime. Visos ekonominės demokratijos priemonės svarbios, daugiau desnį darbuotojų įtraukimas ir taip toliau. Tai visą tai mažina neligybės mastą. Uh, Ispanijoje viena įmonė darbantį 80 tūkstančių žmonių. Čia diferencialas yra 15 prie vieno atlyginimo. Jeigu visi duomenys, nenuomonės, duomenės jums yra naujiena, apsilankykite lygybės pastresto e, interneto svetainę, kur yra daug e, duomenų apie nelygybę. Nežinau, ar jums žinoma tai ar ne. Kova su nelygybė turėtų būti jūsų politikos e, strategijos centras. Tai yra geriausias būdas, kaip pagerinti žmonių gyvenimo kokybę, stabilizuoti ekonomiką ir perėti prie tvarumo. Na ir man pavyko tai padaryti per 7,5 minučių. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį paskutinė mūsų pranešėjai, ponui Markui Defos. Ačiū. Labadiena visiems. Dėkoju už tai, kad suteikėte man 10 minučių aptarti šiam vienam iš sudėtingiausių mūsų laikų klausimų. Pradėsiu nuo pirmosios skaidrės ir pasistengsiu papildyti prieš mane kalbėjusius pranešėjus ir pateikti jums dar kitokią perspektyvą. Grįžtant prie to, ką sakė Markas, aš norėčiau dar šiek tiek plačiau apie tai pasisakyti. Atskaitinis laikotarpis, kurį beveik visi naudoja, tai yra tendencijų, kuriomis gyvename šiandien, palyginimas su tuo laikotarpiu, kuris baigėsi 80-mečio e, viduryje, kai buvo e, labai nedidelė neligybė istorinio kapitalizmo perspektyvoje. Ir aišku, labai smagu tai prisiminti, atliekant istorinę analizę. Kasgi pasikeitė pasaulyje nuo tų laikų iki dabar? Daug dalykų pasikeitė ir pirma, ką norėčiau pabrėžti, tai yra tai, kad vis auganti ekonominė neligybė ypač pajamų neligybė, atspindi ekonominio augimo problemas. Ekonomikos augimas nebėra tai, kas buvo anksčiau, kai buvo kalbama tik apie našumo didinimą. Ir labai ilgai užtruko, kol tai supratome, nes mes našumo augimą slėpėme tarsi po skolomis ir pasaulinė krizė tą labai puikiai parodė. Ir parodo, kad ekonominio augimo problemos buvo ir anksčiau. Ir tai tik tai padaro, kad yra sunkiau tikėti tuo, kad neligybė skatina ekonominio augimo problemas. Be to, yra ekonominis augimas labai pasiskirstas, kai kuriuose srityse jis yra didžiulis ir ten susitelkia labai daug pajamų. Kalbame čia apie technologijas, apie interneto naudojimą, apie globalizaciją ir kalbame apie tuos, kurie turi daug reikiamų įgūdžių, kad pasinaudotų naujovėmis ir jie tampa labai stabi žaidėjais pasaulyje. Ir vakaruose tie, kurie dirba šiuose sėkmingiausiuose sektoriuose, e, pinigus uždirba vis tik tai kitose pasaulio vietose. Todėl, kad dabar jau turime kalbėti ne apie vidaus rinką, bet apie pasaulinę. Ir tie, kurie sugeba pasinaudoti ekonomikos augimu, e, laimi prieš tos, kurie nesugeba to padaryti. Taigi skirtumas yra labai didžiulis tarp to, kas buvo 80-mečio pabaigoje, o prasidėjo jis po antro pasaulinio karo, kai visi galėjo pasinaudoti ekonomikos augimu labai panašiai, vienodai. Dabar yra visai kitaip. Nežinau ar tai yra gerai ar blogai, bet turbūt kaip ir su oru čia galima dėl jos skūstis, bet sunku būtų jį pakeisti, nebent jau pasiteltume kokias nors labai rimtas pasaulinio masto jėgas. Ir iš tiesų, jeigu pažvelgsime į neligybę, bet kokio masto. Pamatysime labai daug skirtumų, jeigu palyginsime pramonės sektorius, jeigu palyginsime vieno sektoriaus įmonės ar organizacijas ir jeigu palyginsime žmonės dirbančius tose organizacijose. Pavyzdžiui, pakalbėkime apie žinias. Kolega sakė, kad žinios padėtų sulyginti visų padėtį. Iš dalies taip, bet iš kitos pusės žinios labai polarizuoja. Yra žmonės, kurie turi aukštą išsilavinimą ir jie dabar gali pasinaudoti ekonomikos evoliuciją daug labiau negu kad tai buvo galima padaryti anksčiau. Taigi, taip pat matome, kad švietimas suteikia žmonėms labai naujų e, progų, naujų galimybių tiems, kurie turi tą išslavinimą. Apie neligybę kalbame laikydamėsi labai panašios nuomonės visose vakarų ekonomikos šalise. Tai yra, kad mes tikime rinką, nes manome, kad ten yra kuriamas klėstėjimas, bet uh, jam būtinas valstybės palaikymas, nes tai, kas, sukuria, kas sukariama rinkoje, e, padeda ir visai valstybei aukti, taigi yra toks uždaras ratas. Bet, manau, turime visi kelti klausimus, kaip ir profesorius Stiglicas, kuris buvo paminėtas. Uh, anksčiau. Kas vyksta rinkos viduje, jeigu pažiūrėsime į internetą, į internetinės platformas, kokia yra darbo jėgos ir kapitalo koncentracija tose sritise ir pamatysite, kad konkurencija mažėja ir tai nėra labai gerai. Jeigu norime, manome, kad e, neligybė turėtų padėti mažinti ekonomikos augimais. Dar vienas yra reiškinys, kuris yra dažnai pražiūrimas. Tai yra tai, kad daug darbo vietų e, kūrėsi nepelno siekiančios organizacijos arba socialinio pelno sritise, taip sakant. Tai yra e, švietimo sektoriuje, vyresnio amžiaus žmonių priežiūros sektoriuje. Taip buvo mano valstybėje ir kitose valstybėse. Taigi, jeigu jūs esate mokytojas, medicinos sesuo ar gydytojas, ir norite uždirbti daugiau, turite didinti našumą. Jeigu didinate našumą, tai reiškia, kad mokytojas praleis vis, vis mažiau laiko mokydamas ar medicinos sesuo vis mažiau laiko praleis rūpindamas į ligoniais. Tai nebūtinai reiškia ger, ger, geresnę kokybę. O jeigu norime padėtyti, padidinti našumą, tai reiškia, kad tai kainuos daugiau. O tai savaime reiškia kaštus valstybei. Taigi prasideda vadinama kaštų lyga didelė dalis sektorių negali padidinti savo našumo, nepadidindama kaštų mokesčių mokėtojams. Ir tai yra didžiulis iššūkis dabartinėje vakarų ekonomikoje, ypač tose visuomenėse, kur žmonės tampa vis vyresni, kurios senėja. Tai kokia būtų galimybė išspręsti šitą problemą? Technologija, bet tai reikštų, kad būtų tiesiog mažiau mokytojų, mažiau gydytojų ir mažiau medicinos seserų. Ir vėlgi tai reikštų, kad polarizuotųsi darbo vietos. Taigi čia esame įstrigę tarp kūjo ir priekalo. Labai sunku rasti tinkamą sprendimą. Dar vienas labai rimtas veiksnys, kalbant apie pastarosius 40 metų, tai yra tai, kas buvo anksčiau vadinama prieš didžiąją finansinę krizę dideliu saiku Tai reiškia, kad visų vakarų valstybių bankai sugebėjo kontroliuoti kapitalizmo keliamos sviravimus. Ir tai reiškia, kad krizės tikimybė buvo gerokai mažesnė negu kad anksčiau, dar prieš karus. Tai yra puiku, tai yra labai džiugu, kad mažėja darbo praradimo atvejų, o yra kūriamos naujos darbo vietos. Bet yra dar kitas lasdos galas. Tai yra, kad finansų rinkos stabilumas sukuria lėšas ir jeigu tos lėšos yra naudojamos sumažinti e, rinkos viravimus, tokia rizika gali sustiprėti ateityje. Ir tą mes matėme, kad e, būtent tokiu būdu buvo didinamas skolos mastas privačių skolų ir valstybinių skolų. skolų. Taigi, tie, kurie turėjo laisvo kapitalo, investavo jį, kad gautų dar daugiau kapitalo. Tai yra geroji stabilizavimo pusė. O blogoji pusė yra ta, kad tas naujas, nauji gaunami finansai e, pasiskirstė buvo labai nevienodai. Taigi, tas, bent jau po pasaulinės e, krizės, mes kalbame apie tą patį, ką kalbėjome ir anksčiau, ir Europos parlamente yra kalbama ir apie euro krizę. Euro krizė tikrai nesibaigė, ji yra suvaldyta, bet tikrai neišspręsta. O kaip ji buvo suvaldyta? Visų pirma, pasikliaujant pinigų politiką, darant tą patį, stiprinant finansų rinkas, stiprinant tuos, kurie turi lėšų investicijoms ir uh, šiek tiek bandant bet nuo to nukenčia tie, kurie turi lėšų, kurių užtenka tik pragyventi, bet jos nėra atliekamos, kurias būtų galima finans, e, investuoti. Taigi yra tarsi bandoma užkrauti visą naštą finansų sektoriui, kad jis visus išgelbėtų. Jau išnaudojau visą man skirtą laiką beveik, taigi labai trumpai. Dar priminsiu, kad polarizavimas visur reiškėsi Ir jeigu kalbame apie neligybę, turime būti atsargus. Statistiką galima panaudoti įvairiai. Kalbant apie statistiką rodančią neligybę, ji dažnai yra bendra suvestinė statistika. Jeigu pažiūrėsime giliau, pavyzdžiui, džinį koeficientą, tai yra nacionalinio lygio koeficientas, pamatysime visai kitus šios lygties dedamuosius. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad ta statistika parodo viską paprasčiau negu yra. Pavyzdžiui, globalizacijos pasaulio lygių sumažina neligybę tarp valstybių. Tokia tendencija, aišku, buvo išimčių, bet tokia yra bendra tendencija. Taigi galima sakyti, kad neligybė išaugusi, bet išaugo neligybė vakaruose, nes mes dabar gaminame daug dalykų Kinijoje. Ir ta neligybė vakarų šalise atspindi stiprėjančią vidurinę klasę e, Kinijoje. Taigi neligybės mažėjimas nėra nekvesionuojamas. Be to, be abejo, gali būti dėlių skirtumų vienoje valstybėje. Pažiūrėkime į mano valstybę, Belgiją ir pažiūrėkime Markirdžinį koficijantą, pamatysime, kad Belgijos situacija nėra labai bloga, nėra pas mus skirtumai labai dideli. Bet viskas priklauso nuo to, kur gyvenate. Jeigu gyvenate šalies pietuose, jūsų realybė visiškai kitokia negu šiaurėje. Ir jeigu jūs gyvenate Briuselėje ir esate migrantas, tai jūsų padėtis visiškai kitokia negu kad jeigu gyventumėte vakarų Flandrijoje, kur yra labai nedidelis užim... E, bedarbystės lygis. Vėlgi pažiūrėkime didžiuosius megamiestus, mažesnius miestus ir neligybė tose vietovėse irgi yra visai kitokia, kitokio lygio negu, pavyzdžiui, kaimo vietovėse. Taigi reikia būti labai atidiems ir neskubėti daryti išvadų. Dar vienas dalykas, noriu priminti Putnam darbą, kur buvo pasakyta, kad vienoje valstybėje, ką jau paminėjau, galima pastebėti didžiulius skirtumus tarp įvairių etninių grupių ir visuomenės grupių. Dalis to yra susijęs su e, moterio emancipacija, su šeimos e, statuto e, pokyčiais, nes šeima yra dabar nebe tokia, kaip buvo anksčiau. Taigi atrodo, kad lyčių neligybė sumažėja, bet neligybė šeimose išauga. Ir tai yra susiję ir su migracijos rautais, kuriuos mes stebime savo pasaulio pusėje e, nuo 80-mečio vidurio. Tai reiškia, kad polarizavimas jis vyksta ir toliau. Ir migracija vyksta labai nedideliu mastu iš viduriniosios klasės. Daugiausia migruoja žemesnių klasių arba aukštesnių klasių atstovai. Taigi, e, reikia žvelgti giliau, reikia ne tik tai į džinį, kuris yra tarsi nuotrauka atspindinti situaciją visuomenėje kiekvienais metais, bet Putnam rodo tarsi filmą, kaip visos tos tendencijos keičiasi metų bėgyje ir kokia yra įvairių e, žmonių, įvairių visuomenės grupių situacija. Ir man atrodo, tai yra labai naudinga perspektyva, kalbant apie e, lėšų, e, paimų perskirstimą ir panašiai. Tai galim tiesiog reikia žiūrėti į skirtingas grupės tai tos pačios šalies visuomenėje. Dėkuoju. Atsiprašome, kad e, ne visuomet gal pavyksta laikytis nustatyto grafiko. Dabar norėčiau perėti prie klausimų ir atsakymų sesijos. Norėčiau paprašyti, kad klausimas neužtruktų ilgiau nei pusantros minutės. Jei daug kas norės pasisakyti, tuomet mes turėsime sutrumpinti šiek tiek tą laiką. Ir atsakymui bus skirta ta, maždaug 2,5 minutės. Romana, prašau. Romana Tomč, dėkoju. Aš norėčiau kalbėti ponos Kaza vardu. Jis yra mūsų šešėlės pranešėjas. Panašu, kad sutarėma, kad ekonominė neligybė tikrai dramatiškai veikia visuomenę, ji trukdo ekonominiam augimui ir kenkia taip pat e, ekonominiam ir e, politiniam stabilumui. Šiuo metu Europa išgyvena tikrai labai sudėtingus laikus, taigi kaip galima būtų kovoti su neligybė. Esu įsitikinusi, kad mums pirmiausia reikėtų stengtis sumažinti arba bent jau sumažinti uh, Um, jei visai išnaikinti giluminės neligybės priežastis. Komisija sakė, kad įmano, kad ES turėtų būti daugiau socialinio teisingumo ir kad reikėtų siekti, kad Europa turėtų trigubo A socialinį reitingą. Aš manau, kad šiandien pasaulyje yra daug iššūkių ir didėja mažas pajamas gaunančių šeimos ūkių Ir tai kenkia mūsų ekonominiam augimui, tai mažina žmonių galimybės ir nuo to kenčia ne tik tie, kas gauna mažiausias pajamas, bet ir tie, kurie atsiduria ties socialinės atskirties riba. Ir aš baigdama norėčiau užduoti kelis retorinius klausimus. Kaip galima būtų geriau investuoti mūsų piliečius? ar komisija ir valstybės narės galėtų geriau kovoti e, su socialinė lygybė ir ko, ko, kaip reikėtų pakeisti dabartinę komisijos ir valstybių narių politiką. Dėkoju Pervanš Bereš iš e, Ekon komiteto ir socialdemokratų atstovė. Dėkoju, aš manau, kad tai, kad du komitetai dalyvauja šiuose klausimuose yra nepaprastai svarbu ir aš norėčiau dabar pakalbėti apie teiktinus pasiūlymus ir aš norėčiau paklausti mūsų svečių. Ar valstybėms narėms skirtų rekomendacijų pagrindinė mintis neturėtų būti skirta tam, kad būtų e, įdėgiamos e, jaunimo garantijos? ir kad būtų daugiau dėmesio skiriama struktūriniams reformoms. Antras dalykas - mokesčiai. Mokesčiai jau buvo šiandien paminėti ir aš norėčiau paklausti, kokių priemonių mums reikia, net, nedelsiant, tam, kad mes galėtume geriau gyvendinti kelio gairias skirtas tam, kad mūsų mokesčių sistemos būtų geriau, padėtų mums geriau kovoti su pajamų neligybė. Ir trečias klausimas, tai trečia pastaba yra susijusi su migrantais. nes matome, kad mūsų visuomenė yra labai privilegijuotų grupių ir tų visuomenės grupių, kurios nieko neturi. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ministrų finansų rekomendacijose gal reikėtų į tai atsižvelgti. Ir po to, formuojant ekonominę politiką, į tai taip pat reikėtų atsižvelgti. Tai reiškia, kad e, konkrečioms šalims skirtose rekomendacijose reikia kalbėti apie priemonės skirtas migrantams integruoti. Dėkoju. Ir Javier Lopes, e, socialdemokratų frakcija, užimtumo komitetas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų svečiams už pateiktą informaciją. Jūs kalbėjote apie tai, kad pajamų neligybė skiriasi priklausomai nuo šalies ir jūs taip pat kalbėjote apie ir apie situaciją visame pasaulyje. Tačiau man labiausia rūpėtų eurozonos šalių situacija. Ir mes žinome, kad pastaraisiais metais skirtumai eurozonos šalise mus vis labiau neramina. Juk buvo tikėtasi, kad euros turėtų kaip tik mažinti ekonominius skirtumus. Antras klausimas yra susijęs su tuo, ką mes darome dabar, turime, tai, ką mes da, darome da, eurozonoje pastai, per pastarosius penkerius septynerius metus, kai išgyvename krizę. Tam tikros šalis turėjo da, labai smarkiai taupyti. Ir da, taip pat jos buvo priverstos keisti ir darbo teisę. Da, dėl to kai kuriuose šalyse labai smarkiai sumažėjo atlyginimai. Tai iš dalies ir vyko dėl to, kad buvo, o, dėl valiutos devalvacijos. Ir žinome, kad neligybė tikrai de, turi rimtų ir socialinių, ir moralinių e, padarinių. Bet neligybė taip pat ir veikia mūsų institucijas, nes tai reiškia, kad įvairioms visuomenės grupėms uh, atrodo, kad joms nėra gerai atstovaujama įvairiuose institucijose. Tai reiškia, kad tai veikia ir rinkimų rezultatus. Ką Jūs apie tai manote? Gerai, dabar suteiksiu galimybę svečiams atsakyti, bet atvirštinė tvarka. Mark Davos. Dėkuoju, aš pasisengsiu kuo konkrečiau atsakyti į patiktus klausimus. Aš norėčiau atsakyti kartu į klausimą apie migraciją ir į tai, e, į ką reikėtų investuoti. Aš prašiau knygą šiuo klausimu ir akivaizdu, kad kad jei žmogus gyvena žinių ekonomikoje, polarizacija darbo rinkoje yra susijusi su polarizacija šeimoje, su tuo, kad žmonės turi skirtingas galimybės mokytis. Taigi viskas prasideda dar pirmosios gyvenimo, da, pačioje gyvenimo pradžioje. Ir Mes buvome įpratę anksčiau gyventi uh, visuomenėje, kurioje vyko natūraliai pažanga, kur uh, buvo manoma, kad uh, švietimo sistema gali užtikrinti lygias galimybės visiems, bet šiandien situacija yra kitokia. Taigi čia galima būtų galvoti apie tai, kaip galima būtų pakeisti šeimos politiką. Kai kalbame apie migrantus, reikia atskirti tuos, kurie tik yra, at, tik yra atvykę į šalį, tuos, kurie yra antros ar trečios kartos migrantai. Ir mes matome, kad tam tikrose šalyse labai sunku yra integruoti migrantus iš tam tikrų šalių. Ir čia visoms šalims sekasi labai sunkiai. Na, jei jūs keltumėt klausimą, ką Europa galėtų padaryti, aš pasakyčiau, kad reikėtų geriau koordinuoti migrantų prieimimą, reikia taikyti gal tam tikrus kriterijus, reikia geriau skirstyti migrantus tarp šalių. Aš minėjau Briuselį anksčiau. Jei jūs, pažiūrėjau, esate migrantas, jūs atvykstate į Briuselį, įsivaizduokite, koks gyvenimas jūsų laukia. Uh, Bruselėje ir taip migrantų yra jau labai daug. Jūs negalėsite gauti deramo būsto, negalėsite mokytis geroje mokykloje. Taigi atrodytų, kad tik atvykęs migrantas turėtų e, turėti geriausias galimybės įsitvirtinti didmeišiuose. Bet būtent čia ir yra sudėtingiausia situacija. Jūs tikitės, kad kiti migrantai, kiti jūsų tautiečiai jums padės. Bet kadangi didmešiai nesugeba pasirūpinti migrantais e, dėl pernelik didelio jų skaičiaus, jūs atsidurite labai sudėtingoje sudėti, padėtyje. Kągi daryti? Euras. Taip, be abejo, jei mes turėtume stabilę vieną uh, valiutą, jei ji gerai veiktų, tuomet ir ne, uh, uh, nebūtume turėję šiandienos problemų. Nes iki šiol buvo taikomos. Uh, nelabai drąsios priemonės, kai reikėjo imtis sisteminių politinių priemonių. Mes šiuo metu tiesiog bandome išgyventi. Ir tai reiškia, kad mes tiesiog bandome išgyventi dabartinėmis sąlygomis ir nesprendžiame esminių problemų primetamas yra taupimas ir taupimas yra tas žodis, kuriuo galima manipuliuoti. Bet jeigu vienaip ir kitaip, jeigu jūs bandote mažinti biudžetus, bet uh, ekonomikoje trūksta investicijų tuo metu, tuomet jūs atsidurite aklavietėje. Ir čia be abejo institucijos turėtų prisimti atsakomybę. Ir Europa turėtų taip priimti, priimti tinkamus sprendimus. Ir jau kalbėjome apie jaunimą. Ir jaunimas yra pirmoji tokio elgesio auka. Dėkuoju, atsiprašau, sako pirmininkas, aš turiu jūs nutraukti dėl to, kad e, aš turiu suteikti galimybę ir kitiems pasisakyti. Aš nesu ekonomistė, Aš užsiemu gyventojų problemomis, gyventojų demografinėmis tendencijomis ir sveikata. Aš pasistengsiu atsakyti klausimą į tai, kokių fiskalinių priemonių reikėtų imtis netidėliojant. Ir aš norėčiau kreipti jūsų dėmesį į dokumentą, kuris vadinasi raginimas keistis, a call to change. John Stiglis, John Ponfatusi ir kiti yra to dokumento autoriai. Viena iš jūsų ir aš. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip skirtumai eurozonos šalyse veikia sveika, padėtį sveikatos srityje. Praeitą savaitę dalyvau, buvau Barcelonoje ir tenai dalyvavau tarptautinio tinklo užsiimančio vaikų sveikata renginyje. Ir mes tenai kalbėjome apie tai, kiek taupimo priemonės paveikia vaikų sveikatą tose šalyse, kur taupimas buvo griežčiausias. Labai sunku yra surinkti visus duomenys, bet, bet mes matome, kad didėja psichikos problemų tarp vaikų, da, didėja ir streso lygis. Jungtinėje karalystėje pirmą kartą mes pastebėjome, kad senyvo amžiaus žmonių mirtingumas pradėjo didėti pirmą kartą Jungtinėje karalystėje nuo to laiko, kai mes pradėjome ma, uh, skaičiuoti mirtingumo rodiklius, o pradėjome tai daryti anksčiau nei kitos šalės. Taigi jau beveik šimtmetį skaičiuojame mirtingumo rodiklį ir matome, kad jis pirmą kartą per šimtmetį padidėjo. Yes, Ačiū, sako ponas Pirson. Atsakysiu į klausimą apie jaunimo garantijas Europos mastu. Tai, tai tikrai nepaprastai svarbi tema. Mūsų darbas atskleidžia, jog jai darbo, neįsitvirtini darbo rinkoje, nei tavo karjera neprasideda pirmus dešimtį metų nuo atsiradimo darbo rinkoje, kad ir kas atsitiktų su ekonomika, niekada nepasivysi. Šis laikotarpis yra e, nepaprastos svarbos. Ir jei išnagrinėsime situaciją, kokia, kaip viskas keičiasi per 450 metų, tai žmonės pradžioje neįsitvirtina, jie niekada nepasivyja nepasiveja. Todėl svarbu jaunimui įsitvirtinti pačioje pradžioje ir e, tikrai siejamas su šia programa mintis yra teisinga. Norėčiau pakalbėti ir apie migracijos poveikį neligybei. Poveikis yra, bet taip pat reikia pažymėti, kad kuo sėkmingiau mes integruosime migrantus, tuo tas poveikis bus mažesnis. Aš optimistiškiau nusiteikęs nei dauguma e, problemų su integracija, ypač kai kurios Europos šalise, yra tai, kad jį pernelik užtrunka. O svarbiausia, užtikrinti, kad e, migrantai būtų ten, kur yra darbo vietų, o ne ten, kur yra būstas, mokyklos ar sveikatos apsaugos sistemos. Jie turėtų e, sukti ten, kur yra darbo. Ir jeigu yra kažkokių, būtų kažkokių specialių programų švietimo, užimtumo srityje, skirtų pabėgėliams, pabėgėliams svarbiausia užtikrinti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, kiek įmanoma greičiau. E, tai neparemta kažkokiais iš anksiniais nusistatymais, bet labai e, dideliu kiekiu informacijos duomenų apie situaciją skirtingose šalise ir kaip integruojami tie žmonės į darbo rinką. Todėl turime nebūti pesimistiški. Iššūkis yra, bet mes jį galime atremti. Galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Sutinku, kad e, reikia kiek įmanoma anksčiau investuoti į ankstyvą vaikų švietimą. Tačiau politikos e, sprendimų prieimėjai visada ieško e, stebuklingos lasdelės, kažkokių stebuklingų galimybių, galimybių visiems, vienodų galimybių visiems užtikrinimo, tačiau e, reikia suvokti, kad tokios galimybės nėra neįmanoma primti tokių politinių sprendimų, kurie padėtų suvienodinti labai skirtingas tėvų pajamas. Tik tai e, bandymai suvienodinti rezultatus, vaikų ūkdymo, vaikų mokymo rezultatus gali duoti, rezulta, gali duoti pagidaujamų tikslų. Toliau e, žodis Empel komiteto atstovai poniai Ulfskog. Ačiū. Aš savo ruoštų suteiksiu žodį ponui Sandeluns, kuris atstovauja EKR e frakciją e, mūsų komitete. Ačiū, pirmininkė. Klausydamasis diskusijų parlamente, pastebiu, kad diskusijų tema pasikeitė. Mes kalbame nebe apie žmonių atsakomybę, mes ją perkeliame išorės veiksniams. Jei verslas sėkmingas, tai prane dėl to, kad verslas uh, kad žmonės geba jį tinkamai tvarkyti, bet dėl to, kad jiems pasisekė. Kalbame apie, apie, na, apie vienus, kuriems pasisekė ir, ir, ir kitus, kuriems nepasisekė. Pane Pikėt apie tai kalbėjo. Jūs esate gerbiama epidemiologijos specialistė. Jūs kalbėjote apie neligybės epidemiją ir būtinybę tuos klausimus spręsti vienodai ir pabandyti įskiepyti, e, padaryti perskirstimo injekciją. Uh, Tačiau nemanau, kad neligybė yra lygos simptomas. Man pasirodė, man tokia, to, tokia, e, toks spūdis susidarė pasiklausus pono Devos pasisakymo. Aš pasisakau už politiką, kuri užtikrina vienodas ir lygias galimybės. Tačiau aš e, siečiau didelę riziką su bandymu masiškai viską perskirstyti. Klausimą turiu poni Piket. Ar jūs neižvelgėte tokių skirtumų? Uh, Ir ar jūs suvokite pasiekmes, pavyzdžiui, Graikijoje? Graikijai nusiųstumėme žinę, kad Graikija gali tikėtis mažesnio augimo, mažiau gerovės, kito tarpu kitose Europos šalise padėtis gali būti visai kitokia. Ponas Robert Zylė, taip pat iš AKR frakcijos užimtumo komiteto. Ačiū, noriu pakalbėti visiems, padėkoti visiems kalbėtojams. Norėčiau remti savo 30 metų gyvenimo patirtimi Sovietų Sąjungoje labai lygių galimybių šalyje, kuri, kuri neatnešė mm, gerovės ir sėkmės nieko. O dabar gyvenu Latvijoje, kurioje žmonių galimybės yra vis, labai skirtingos, bet žmonių situacija yra tikrai kitokia. Uh, vienas iš kalbėtojų sakė, kad yra labai nevienoda e, apmokestinimo ir e, gerybių paskirstimo sistema. Jūs kalbėjote apie į rinką orientuotas vyriausybės ir sprendimus, kodėl tai nepasiteisina. Kai kalbame apie vertybių perskirstimas, buvo anksidota, kad tai susijęs su augimo tendencijomis, skirtingoms augimo tendencijoms. Kartais akcentuojama, kad mokestinės sistemos labai e, didelė dalimi apsprendžia investicijas. Ar jūs su tuo argumentu sutinkate? Norėčiau paraginti, kreiptis į kitus kalbėtojus ir, ir pakomentuoti. E, vienodą apmokestinimo bazę. Neseniai buvo e, toks pasiūlymas, pačiai diskutuojamas, ar jūs manote, kad tai būtų visoko sprendimas ir galiausiai socialinis dempingas. Kovojame su socialiniu dempingu Europos Sąjungoje, vidaus rinkoje, pavyzdžiui, transporto sektoriuje. Ar jūs manote, kad, tai padė... kad sėkminga kova su socialiniu dempingu užtikrins didesnę lygybę ES mastu ar bus priešingai? Ponas Šambu, Aldė frakcijos atstovas e, ir ICON ir EMPL komitetuose, prašau. Ačiū, ponė. Pirmininką pabandysiu tilpti tris minutės. Norėčiau visų pirma kalbėti e, kaip ekonomistas, kalbėti kaip ekonomikos komiteto atstovas ir atitolti nuo sentimentalaus požiūrio. Visų pirma, noriu padėkoti kalbėtojams, jie tikrai praturtino mus savo žiniomis. Ir taip pat, e, kaip kovotojas su neligybė, norėčiau kalbėti konkrečiau, tiesmukiškiau ir kreiptis į čia esančius atstovus. Man labiausiai rūpi e, neligybės dinamika, kurią stebime ir, ir kur yra susijusi su mūsų bandymais išbristi iš krizės. Ir iš ekonomisto požiūrio taško esu įsitikinęs, kad tos e, neligybės dinamikos koregavimas turi būti susijęs su ekonominė politika, o ne su, o ne su socialinė politika, apie kurią kalbėsiu. Noriu pasakyti, kad reiktų reikėtų suvokti, jog e, neligybė egzistuoja ir ji daro žalą mūsų augimui. Ir tai reiškia, kad, kad tai apsprendžia dar didesnį nedarbą ir dar didesnę neligybę. Todėl turiu štai kokį klausimą. Ar nemanote, kad Europos semestro procese bandy, reiktų bandyti fiksuoti neligybę, neligybės tendencijas, nes yra netolygybė, nes, žodžiu, yra, yra nevienoda situacija. Jeigu būtų tokias situacijos stebėsena, būtų galima remti rekomendacijas siejamas su fiskalinė politika, investicijų politika, pavyzdžiui, švietimą reikėtų investuoti, taip pat ir ats, e, politika skirta atskiriems sektoriams, kurie būtų aktualūs. Nes manau, kad tokiu būdu mes rastume prisikastume iki neligybę apsprendžiančių priežasčių, iki, iki to reiškinio šaknų. Socialinis sektorius, socialinės priemonės. Šios priemonės nieko nekoreguoja, jos tik tai, tai yra tik tai mm, nuskausminantis vaistai. Jie, jie yra būtini, absoliučiai būtini nes turime rūpintis visuomenė, visuomenėje gyvenančiais nariais, jeigu jie kenčia. Bet išskyrus galbūt investicijas į švietimą, visa kita yra socialinė politika šiuo požiūriu. E, socialinės politikos problemos siejamos su finansų stygiumi. Tai yra neišsprendžiama problema. Ir vėl grįžtu prie savo kaip ekonomisto e, pozicijų. Uh, Reikėtų ekonomikos politikoje išsikelti tikslus, užtikrinti e, finansavimo gebėjimus socialinės politikos, kad sukurtume darnę visuomenę ir taip sėkmingai kovotume su neligybė, kuri, man atrodo, sparčiai didėja. Dėkui. Toliau žodis poniai Kostadinka Kūneva. Žodis jums, prašyčiau kalbėti kaip galima trumpiau. Dėkui. Neligybę Europoje galima vertinti įvairiai, įvairiais būdais. Kai kurie iš mūsų turėjome nelaimės tą statistiką išgyventi patys. Aš gyvenu vienoje turtingiausių Europos valstybių. Belgijoje bet gimiau vienoje neturtingiausių valstybių - Bulgarijoje. Ta šalis, taip pat Graikijoje gyvenau ir Graikijoje buvau išrinkta Europos parlamento. Graikija pajuto labai griežtas taupimo priemonės. Bulgarija ir Rumunija iš tiesų teikia labai mažą atlyginimą - 2 eurai maždaug per valandą yra minimalus atlyginimas. Kitur 35 eurai, o Europos vidurkis yra maždaug 20 eurų. Bulgarijoje mažiausias atlyginimas 180 eurų, Luksemburgė 1900, Belgijoje 1500 eurų. Kodėl? Kodėl Graikijoje yra daugiausia 40 procentų jaunimo, kuriems grėsia skurdas. Čekijoje tas procentas yra 15 procentų. ES vidurkis 11 procentų. Kodėl Graikijoje yra penkis kartus didesnis nedarbo lygis lyginant su e, Vokietija, kodėl Luksemburgė mažiausias atlyginimas yra 20 kartų didesnis negu mažiausias atlyginimas Bulgarijoje, kodėl Graikijoje yra vienas žemiausių gimstamumo lygių, vienas su 30 mūsų situacija prastesnė e, negu tose valstybėse, kur mažesnis gyventojų skaičius, pavyzdžiui, Švedijoje, Danijoje ir Danijoje. Ten gimstamumo lygis yra didesnis. Kodėl? Ar mes į neligybės galime žiūrėti kaip į tų valstybių, visuomenių ir ekonomikos nesėkmės įrodymą? Ar kalbėdami apie skurdą, mes turime, ar mes galime dėl to kalinti pačius ne, ne, neturtinguosius ar dėl nedarbo galime kaltinti pačius nedirbančiuosius. Kartais yra visokių nuomonių išreiškiama ir kartais tokias nuomonės išreiškia ES vadovai. Komisija labai dažnai sako, kad e, kai kuriuose valstybėse vyrauja nedarbas ir dėl to galima kaltinti reformų stygių tose valstybėse man atrodo, kad yra labai pavojingas požiūris. Jisai veda prie nacionalistinių pažiūrų ir kraštutinių dešiniųjų pažiūrų. Matėme labai gerą to įrodymą e, Junktinėje karalystėje. Dabar Brexit kampanija yra pagrista mitu, kad Britanija ir E, turi nuolat priimti turtingesnius, e, vargingesnius žmonės iš pietų. Bet situacija yra tokia, kad tai, tas skurdas yra ne vienos valstybės nesėkmė, tai yra visos ES nesėkmė. Užuot turėję e, sanglaudą ir vienybę, matome skirtumus. Ir puikus to pavyzdys, pas geriausias turbūt yra Graikija. Praėjus šešiems metams po memorandumo situacija suprastėjo, visi rodikliai yra dabar prastesni kalbant apie neligybę ir skurdą. Kodėl taip yra? Todėl, kad ES ekonomika yra turto perkelimas, perkelimo mechanizmas iš centro į, į periferiją, iš vargingesnių pietų į šiaurę. Ir penkios šešios valstybės turi priekybos perteklių ir to džiaugiasi. Bet niekas to tiesiai šviesiai neįvardyja nes e, galingiausiams ir turtingiausiams atsisakyti savo nacionalinio pasididžiavimo yra labai sunku. Bet jeigu mes šitos pusiausvėros stygiaus neišspręsime per ateinančius metus, neligybė ne tik, kad išauks, bet bus apskritai neįmanoma užtikrinti bent minimalę sąglaudą Europos Sąjungoje. Dėkui. Ačiū. Pone Pikėt, gal jūs galėtumėte pradėti atsakyti į klausimus? Aš į pirmą klausimą sureaguosiu. Aš iš tiesų labai nusivylusi, kad turiu į tokį klausimą atsakinėti, nes man atrodo, kad klausimo uždavėjas neišklausė mūsų visų trijų pranešimų. Aš tikrai neraginau tiesiog perskirstyti turtą, kad išspręstume neligybę. Aš sakiau, kad yra įvairių būdų ją išspręsti. Vienas iš tokių yra sumažinti e, atlyginimų skirtumus iki mokesčių. Bet visi trys pranešėjai sakė, remdamiesi įrodymais, žiniomis ir kitais patikimais įrodymais, kad neligybė, kad lygybė sumažina, tai yra neligybė sumažina ekonomikos augimą. Taigi čia kila rizika, jeigu nieko nedarysime. Ir man atrodo, kad tai buvo labai aišku visose pasisakymuose ir man labai gaila, kad man tenka vėl grįžti prie to, ką jau mes išsakėme. Taip pat atsakysiu kitą klausimą, kur buvo paminėta Sovietų sąjunga. Pajamų neligybė yra vienas iš e, rodiklių, vienas iš veiksnių e, veikiančių neligybės sveikatos srityje, išlavinimo srityje ir panašiai. Sovietų sąjungoje buvo labai tarsi lygi visuomenė, bet daugelie valstybių, kai Sovietų sąjunga subirėjo, e, situacija su pablogėjo, pavyzdžiui, gyvenimo trukmė sumažėjo ir ypač jis sumažėjo tose valstybėse, kuriuose neligybė išaugo labiausiai. Tai buvo parašyta Britanijos, Britų medicinos žurnale prieš kelis metus. Ir aš noriu akcentuoti, kad mes tikrai negalime tikėtis, kad, e, kad mokytojai ir mokyklos kompensuos neligybės poveikį tėvams ir šeimoms. Matome didelius sergamumo lygius, priklausomybių lygius, skirybų skaičius e, darbo valandų išaugimą tose valstybėse, kur neligybė yra didžiausia. Ir tokiame kontekste tikrai negalima tikėtis, kad neligybės sukeltas problemas išspręs mokykla. Čia tarsi mes šluojam, e, valom grindis, bet ne užsukam krano, kuris nuolat laša ir užpila tas grindis. Pone Pirson? Ačiū. Aš norėčiau sureaguoti į klausimą, kodėl dabar perskirstimas yra silpnesnis negu buvo anksčiau. Ir norėčiau dar kartą akcentuoti, kad mes čia kalbame ne apie mokesčių skaičių, kalbame apie jų perskirstimą. Ir iš tikrųjų tai susilpnėjo. Aišku, priklausomai nuo politinių ciklų situacija čia sviruoja, bet bendra tendencija yra tokia, kad mokesčiai yra mažiau perskirstomi dabar. Ir yra kelios priežastys tam. Pirmoji priežastis yra ta, ir buvo daug kalbama apie tai, kad reikia mažinti išlaidas, kaštų socialiniai apsaugai ir kaip čia padidinti paskatas ieškoti darbo. Bet tos pensijos, kurios dabar yra gaunamos, jų niekas nepalėtė, keitėsi būsimos pensijos, bet dabar gaunamos pensijos jos nebuvo keičiamos ir daugelįje ES valstybių jūsų pensija priklauso nuo jūsų įmokų darbo metu. Taigi pensija yra e, mažiausiai perskirstoma socialinės apsaugos sistemos dalis. Taip yra daugumoje mūsų gerovės valstybių. Kitas dalykas dėl apmokestinimo ir mokesčių. Europoje ir kitur pernelik daug dėmesio buvo skirta mokesčių tarifams ir pernelik mažai dėmesio buvo skirta mokesčių baziai. Ir būtent todėl ir turi būti kalbama dabar apie mokesčių vengimą, slėpimą ir mokesčių rojus. Bet viso to priežastis yra ta, kad mes nepakankamai dėmesio skyrėme tam, kad būtų sumažinti legalūs keliai vengti mokesčių. Ir reikėjo sukurti kuo platesnę mokesčių bazę. Ir šios dvi priežastis paaiškina, kodėl mokesčių ir pašalpų sistemos perskirstimas sumažėjo. Dėkui toliau, ponas Devos. Ačiū, aš šį kartą nekalbėsiu visą laiką skirtą visiems trims. Na, man atrodo, kad tiesiog per daug sudėtinga būtų atsakyti į pirmąjį klausimą, bet yra įvairiausių būdų vertinti neligybę ir įvairiausių neligybės priežasčių, rūšių ir pasiekmių. Čia norėčiau prisiminti Pasaulio banko ekonomisto Milanovič darbus, jisai naudojosi medicinos metaforą, sakė, kad e, kaip kolesterolis čia yra. Jis yra ir gerasis, ir blogasis. Taigi ir dabar irgi reikia žiūrėti, ką mes įrašome į, į tą lygti, kurią sprendžiame. O ir dėl, dėl visuotinių minimalių pajamų, vėlgi čia yra didžiulė tema, labai plati tema ir nespėsime jos visos aptarti, bet grinai kalbant iš lygybės ar neligybės perspektyvos, tai man atrodo, kad e, sėkimas tokio vienodo mažiausio atlyginimo sukurs didesnę neligybę. Man atrodo, kad tai yra ta priemonė, kuri bus naudinga tik tai kai kurioms visuomenės grupėms, būtent toms, kurios daugiausia naudos gauna iš investicijų, bet kitoms grupėms šita priemonė būtų kenksminga. Toliau socialinis dempingas. Vėlgi čia irgi sunku pasakyti, dempingas neturėtų vykti, bet kokią formą. Bet jeigu žengsime žingsnį atgal, pamatysime apie komandiravimą. Jeigu kalbėsime, kad e, žmogus dirba vienoje valstybėje Europos Sąjungoje ir laikinai yra siunčiamas į kitą Europos Sąjungos valstybę e, atlikti kažkokią funkciją, tai čia dar prisimenant klausimą apie Bulgariją, tokiu būdu galėtų būti užtikrinamas uh, užtikrinama konvergencija tarp valstybių narių darbuotojų e, gerovės lygio. Bet e, nėra dar kol kas vienodai pasiskirstyta atsakomybė tarp siunčiančiosios ir priimančiosios valstybės narės. Ir jūs turbūt žinote geriau negu aš, kaip taip yra. Todėl, kad labai skiriasi valstybių narių politika, tai man atrodo, kad čia priežasis ir yra labiausiai politinės, o ne ekonominės. Čia ir baigsiu. Dėkoju. Dabar norėčiau suteikti žodį Michaelui Soner. Aš kalbėsiu kaip įkon ir užimtumo komiteto narys, todėl manau, kad man reikėtų skirti tris minutės. Taip, bet kalbėkite kuo uh, trumpiau. Uh, Taip, be abejo. Aš turiu keturius labai konkrečius klausimus. Pirmiausia, dėl neligybės priežasčių, kas jas sukelia. Man atrodo, kad pagrindinė neligybės priežastis yra mūsų socialinio ir ekonominio vystimosi modelis kurį turime ES ir apskritai visame pasaulyje. Aš pirmiausia galbūt čia apie pasaulinio kapitalizmo modelį. Kaip Jūs vertinate šio modelio poveikį neligybei? Ypač gal galėtumėte pakomentuoti profesoriaus Stiglės parinktus tyrimus šiuo klausimu. Toliau kolegos iš socialdemokratų frakcijos jau e, kalbėjo apie tai, apie ką ir aš norėjau pakalbėti. Eurozonos socialinis ekonominis modelis Pinigų sąjungos kūrimas prisideda prie neligybės Europoje dėl to, kad šalis yra padalyjamos į skolininkus ir skolintojus. Vienų šalių valiuta yra pervertinama tuomet, kai kitų yra nuvert, nuvertinama. Ir tai be abejo veikia piliečių gyvenimą. Tai veikia ir vyriausybių taikoma politika skirta neligybei mažinti. Taigi, man atrodo, kad mes susidurime su rizika, kad bus sukurtas perskirstimo mechanizmas, pagal kurį labiau pažengusios šalis turės mokėti už atsiliekančiųjų pažangą. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, tai, kas įvyko Vokietijoje. Tai juk akivaizdu, kad po Vokietijos susivienijimo rytų Vokietija išgyveno vien dėl to, kad gavo gausias, gausius pinigų pervedimus iš vakarų Vokietijos. Aš manau, kad reikėtų kalbėti apie neligybę vairiais aspektais, pavyzdžiui, apie neligybę tarp įvairių kartų. Nes šiandien įvairių kartų perspektyvos yra skirtingos. Žmon, tie da, žmonės, kurie yra gimę da, amžių sandoroje, šiandien turi kur kas prastesnės ateities perspektyvas, nei kažkada turėjo jų tėvai. Kaip mes ketiname spręsti šią problemą? Kokiomis struktūrinėmis reformomis bandysime įveikti šį reiškinį? Kaip ta kartų neligybė paveiks uh, padėtį darbo rinkoje. Pažvelkime pavyzdžiui į darbo rinkos reformas Ispanijoje, Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Koks bus jų poveikis? Ponas Keller, dėkoju, dėkoju Jums už tai, kad sutikite mums klaus, galimybę pasisakyti. Ponui Person adresuoti yra mano klausimai. Jūs kalbėjote apie pajamų neligybę, bet jau ilgą laiką įvairūs mokslininkai kalba kad apie tai, kad kur kas sparčiau didėja. Paveldimo turto neligybė. Louis Chevel, pavyzdžiui, kalbėjo apie tai, kad šiandien mes gyvename paveldėtojų visuomenėje. Ir tai yra susijęs su tuo, apie ką ką tik kalbėjo kolega. Tai yra įvairių kartų perspektyvos. Ir mano pirmasis klausimas su tuo yra susijęs. Ar jums neatrodo, kad mūsų visuomenė šiandien taip pat didėja ir turimo turto neligybė e, turimo turto atžvilgių, nusavybės atžvilgių. Ir dar viena pastaba. Jūs kalbėjote labai įdomi, tačiau neminėjote tarptautinių korporacijų. O tų korporacijų padėtis e, pradėjo stiprėti dešimt, devintam dešimtmetyje. Ir tai sutapo būtent su neligybės uh, didesnės nelygybės e, pradžia. Tarptautinės korporacijos tuomet surado e, gerų galimybių neturtingose šalyse, nes tenai darbo jėga kainavo mažiau, tenai jos perkelė savo, savo e, gamybą. Iš Čekijos Respublikos kiekvienais metais iškeliauja 400 milijonai kronų, tai yra 10 procentų mūsų bendro vidaus produkto. Ir kartu reikia pasakyti, kad mano šalyje socialiniai apsaugai išleidžiama tik 20 procentų BVP, tuomet kai ES vidurkis yra beveik 30 procentų. Kodėl taip yra? todėl kad mes užmokėję socialinės pašalpas e, atiduodame tuos pinigus tarptautinėms korporacijoms. Dar vienas klausimas. Kaip galima, kaip galima kovoti su neligybė ES, jeigu mes atiduodame tiek daug pinigų tarptautinėms korporacijoms, juk tai yra pinigai, kurių mes neinvestavome į švietimą socialdemokratų frakcijos vardu dabar kalbės ponia Tomč kurie atstovaus EPP frakcijai. Hmm? Dėkoju. Dėkoju, šį kartą kalbėsiu savo gimtają slovėnų kalbą. Aš norėčiau papasakoti Jums apie savo šalies patirtį, kuri parodo, kad teorija yra vienas dalykas, o praktikoje vyksta visiškai kitokie e, žaidimai. Mes stebėjome labai įdomiai mūsų svečių pasisakymus ir jūs tikriausiai matėte skaidrėse, kad Slovenija Slovenijos džinijų koeficientas buvo geriausias tarp visų ES šalių. Tai mane nustebino. Aš galiu Jums pasakyti, kad e, iš tikrųjų situacija mano šalyje yra kitokia, nei jums galėjo pasirodyti, žvelgiant į tą skaidrę. Mes turime labai daug žmonių, kurie buvo priversti išvažiuoti iš Slovenijos ir jie paliko savo šalį dėl to, kad gyventi joje buvo labai sunku. Ir reikia be abejo kovoti su pajamų neligybė, bet kartu reikia ir suprasti, kad neligybės reiškinys da, uh, turi daugybę įvairių aspektų. Pone Jaslovetskai, jūs kalbėsite dviejų komitetų, kaip dviejų komitetų atstovė. Ačiū. Norėčiau paklausti jūsų štai ko, kai rengėte uh, e, apžvalgas, ats, ar atsižvelgėte į tai, kodėl tik trys valstybės - Luksemburgas, Vokietija ir Lenkija - krizės laikais sugebėjo sumažinti neligybę atotrukį tarp skurdžiau gyvenančių ir, ir labiau pasiturinčių. Ar buvo atlikta išsame analizė, kokie žingsniai e, padėjo išvengti didesnės neligybės? Ir kitas klausimas. Nagrinėjant e, ekonominę neligybę, Kaip atrodo ES, lyginant ją su kitais žemynais? Ar yra skirtumų tarp Europos ir kitų žemynų? Ačiū. Ačiū. Galbūt vėl žodis ponui Pirsant, prašau. Ačiū. E, atsakinėsiu trumpai. Visų pirma, dėl kartų neligybės išaugimas, kurį stebime, nėra vienodai mm, pastebimas visose kartose. Jei gyventojai suskirtisime į tam tikras grupės, matysime, kad, pavyzdžiui, maždaug 30 amžiaus žmonių grupėje yra daug daugiau neligybės nei ankstesnės kartos 30 mečių grupėje beveik dviejose trečdaliuose šalių, ne visose, bet neligybės išaugimas e, stebimas pasikeitus kartai. Tai nereiškia, kad būsimos kartos ar tūkstantmečio karta gyvena skurdžiau nei jų tėvai, bet yra daugiau neligybės, yra didesnių skirtumų vienoje gyventojų grupėje. E, gerovės klausimai. Taip, iš tikrųjų, aš kalbėjau tik apie pajamų neligybę. Ir apie Europą kalbant, įmame tirti turto neligybę ir, tai, ir vaizdas yra šokin, šokiruojantis, nes įmonių netoligumas atrodys nublanks prieš turto neligybę kalbame apie tai, kad vienas procentas turtingiausių Europoje žmonių turi 50, pro, 50 procentų viso žemynų turto. Kodėl Luksemburgė, Vokietija ir Lenkijoje neligybė sumažėjo? Na, tikriausiai reiktų patikslinti, neligybė situacija tose šalise nepasikeitė. Visų pirma, dėl stiprios užimtumo situacijos, pažiūrėjau, ypač Vokietijoje, dėl to, kad moteris dirba e, ir dirbo ilgą gyvenimo tarpsnį. Ir dėl ekonominės krizės neligybė nebūtinai išauga, bent jau pradžioje taip nebuvo, yra skirtingi krizės etapai. Ankstyvaisiais krizės etapais e, neligybė Europoje sumažėjo. Visų pirma dėl to, kad mes daug e, lėšų skiriame skatinimo priemonėms buvo sumažinti mokesčiai, taip pat socialinėms pašalpoms buvo skirta, tai sumažino neligybę. Tačiau paskui buvo pradėta taikyti griežtas taupimo priemonės, dėl, ne, to, dėl neligybė vėl paštrėjo. Bet bendrai neligybės situacijos kritimas, kuris laikotarpiu buvo sudėtingas, tikriausiai išnaudojama atskirtą laiką. Toliau žodis Kate Pickett. Ačiū. Daug neturiu ką pridurti, tik porą dalykų. Tik neseniai pradėjome rinkti statistinius duomenys apie neligybę turto srityje ir tik neseniai pradėjome e, nagrinėti tą reiškinį ir, ir gyventojų grupės, tas pats kaip ir su pajamų neligybė. E, ir kaip ir sveikatos srityje padėtis yra sudėtingesnė. 2000-2009 metais parodėme, kad e, tendencijos, pakitimai šalise, e, pajamų netoligume atsiliepia vaikų situacija, pavyzdžiui, Švedijoje. E, prastėjant pajamoms, prastėja ir vaiko gerovės situacija. Mes rengiame tokias apžvalgas, kurios nagrinėja, kaip keičiasi situacija. E, dėl Europos ir ar Europa skiriasi nuo likusio pasaulio. Taip, Europoje yra daug toli, Europa yra daug tolygiau atrodantis regionas nei visi kiti pasaulio regionai. Tačiau šis regionas e, nes, nesivysto tolygiai, jis eina netinkama kryptimi. Vienintelis regionas, kuris e, daro daug pažangos ir tolygiau vystos yra Latino, Latino Amerika, kur priimami politiniai sprendimai ir juos remia reikalingas socialinė politika. Daugelis, daugelis Europos valstybių, dauguma Europos valstybių dabar plėtojasi netinkama kryptimi. Ačiū ir galiausiai žodis ponui Mardevos. Ačiū trumpai. Labai naudinga akcentuoti, kad turime įtraukti ir e, turtą bei e, apie tai kalba Tomas Pikėt savo knygoje. Ta knyga paskatino diskusijas dėl metodo, kaip vertinti e, turtą. Tai nėra paprasta. Turima turta. Taip pat e, nagrinėjama turto koncentracija. Yra diskusijų tuo klausimu, bet tai sveikintinas dalykas, ypač nagrinėsime apmokestinimo teisingumą. E, tri, tris kartas, jeigu žiūrėsime trijų kartų situaciją, E, natūralu, kad e, turto koncentracija yra nelygi, taip pat nelygi, kad čia irgi yra neligybės. Aš akcentavau e, perspektyvą iš kartų požiūrių, aš to pasigendu diskusijose dėl neligybės ir buvo klausimas apie darbo rinkos reformą. Manau, kad sprendimas dar nepaskelbtas šiuo klausimu. Yra dvi stovyklos. Viena stovykla Mm, senojo tipo e, už reglame, darbo rinkos reglamentavimą pasisakantis atstovai, kurie nori išsaugoti darbo vietas. Ir čia yra tie, kurie yra viduje ir kurie yra išorėje. Tie, kurie yra išorėje, e, labai sunkiai prasiskarbė į vidų, nes e, sunku gauti darbą, bet kai esi viduje, jau esi saugomas. Tai nenaudinga, pavyzdžiui, karjeros požiūriu. Kita stovykla kalba apie tai, kaip įveikti segregaciją, kaip užtikrinti, kad būtų daugiau tokių, kurie yra viduje, o ne išorėje. Idealu būtų taikyti politikos priemonių derinį. E, ir reikėtų reglamentuoti darbo jėgos rinkos paribius, o ne jos centrą ir kad taip nepakenktume, kad, neatsira, kad būtų pigios darbo jėgos. Pavyzdžiui, Vokietija yra magnetas, kuris pritraukia darbo jėgą ir taip kuriamos naujos darbo vietos. E, darbo rinkos organizavimą reikėtų e, nagrinėti ir iš profesinės karjeros galimybių. Uh, svarbiausias dalykas - lankstumas samdymo etape, o paskui yra kiti etapai - investicijos, karjeros pokyčiai, ėjimas pirmin, e, nuo lankščios darbo vietos prie, prie pastovesnės darbo vietos. Bet nepamirškime, kad mes kalbame apie laikotarpį po krizės pastarasis dešimtmetis buvo tikrai labai sunkus. Jeigu tikitės stebuklų darbo rinkoje sunku, darbo vietų daug nesukuriama. Ne, nekalbėsime apie sudėtingiausias eurozonos šalis, bet sakyčiau, kad daugelis šalių jau atvertė naujai, naują puslapį ir kad juose yra sukūriama, vėl yra kuriamas darbo vietos. Ačiū visiems visiems jūs, jūs, už jūsų įnašus, pasisakymus šią temą. Karts nuo karto vyksta Ample ikon komitetų bendri renginiai, tokie kaip šis. Ir yra, egzistuoja tikrai E, tvirtos sąsajos tarp užimtumo, asociacijos socialinės padėties ir socialinės situacijos yra, ir ekonomikos augimo. Matome, kokios yra bendros problemos, bet taip pat yra ir augimo galimybių. Noriu padėkoti visiems už pasisakymus ir manau, kad iš šio posėdžio išeisime žinodami, kad lengvų sprendimų nėra, bet ateities perspektyvos yra. Ačiū visiems už dar kartą už jūsų pasisakymus.